Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι προφορικές ερωτήσεις προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Kitas darbo atverkės punktas ir žodinis klausimas tarybai ir komisijai dėl investicijų mažai anglės dioksidą aplinkai išskrenčių technologijų. Mes iš karto suteiksime žodį klausimo autoriui, ponui Rol. Taigi penkias minutės. Dėkoju ponė pirmininkė, ponė komisarė, tarybos atstovė. Na, užduodant šį klausimą yra svarbu štai kas. 2007 metais komisija.